tina anonimizuoti duomenys, užtikrinant prieigą prie jų ir taip pat juos apsaugant. Ir e, iš tikrųjų sveikata tam lieka mūsų svarbus prioritetas. Kitas dalykas - skaitmeninimas e, e, sveikatos priežiūros rytyje e, vis dėlto negali pakeisti gydytojų ir taip pat jokios duomenų bazės negali pakeisti žmogaus. Gaila Šoidrova. Dėkoju. Dabar ponia Šodrova. To usnesenį sem podpořil. Ačiū. Ponios ir ponai, aš pritariau šiai rezoliucijai. Skaitmeninimas patobulins sveikatos priežiūros sistemą, taip pat galimybę ją naudotis bei šios sistemos efektyvumą ir veiksmingumą. Tai yra vienas iš galimų sprendimų, sprendžiant personalo stygių. Problema auks, visuomeniai senėjant. Šiuolaikinės technologijos ne, gali iš dalies pakeisti gydytojus, ypač šiomis dienomis, kai daugelis pacientų renkasi elektroninę e, gydimosi sistemą. Bet nepamirškime senosios kartos ir tų, kurie nėra taip susipažinę su skaitmenimis technologijomis arba neturi prie jų ryšio. Taigi skaitmeninės transformacijos klausimas. Turėtume galvoti ir apie darbuotojų mokymus. Santykis tarp paciento ir gydytojo negali būti pažįstas taip pat. Dėkuoju dabar kolega Ujėlį. Ačiū, ponė pirmininkė. Jau penkerius metus aš dirbu Europos parlamente Apgailestaudamas e, turiu konstatuoti, kad labai retai e, svarstome Europos piliečių sveikatos priežos aspektus. Šie klausimai priklauso, priskiriami valstybių narių atsakomybės sryčiai, tačiau negalime ilgiau taikstytis su tuo, kad e, piliečių sveikata ir gyvenimo trukmė priklausytų nuo to, kokioje šalyje jis yra gimęs nes sveikatos priežiūros sistemose ES valstybės narėse egzistuoja didžiuliai skirtumai ir tie skirtumai yra ypatingai dideli tarp vakarų e, ar vidurio rytų Europos, pavyzdžiui, mano šalies Vengrijos. Todėl aš pasisakau už tai, kad būtų patvirtintos minimalios sveikatos priežiūros programos ir standartai, kuriais būtų užtikrinta skirta e, vienoda e, visų ES piliečių sveikatos priežiūra. Pons Palmer. Dėkoju, aš paremiau šią rezoliuciją. Nėra jokių abejonių, kad technologijos skaitminė plėtra ir geresnis duomenų panaudojimas gali pagerinti sveikatos priežiūros ir slaugos sistemą tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu ir vietos lygiu taip pat. Tačiau mes turėtume būti atsargus, turime pasirūpinti rimtais ir griežtais saugikliais bei apsaugos priemonėmis. Aš kalbu apie kai kuriuos duomenis, ypač asmeninius sveikatos duomenis, kurie bus e, suklasifikuoti ir jie aišku gali prisidėti prie naujų gydimo metodų ir prie sveikatos priežiūros sistemos stiprinimo. Tačiau turime atsargiai galvoti apie tuos duomenis, kad jie netaptų komerciniu produktu. Turime nustatyti saugis, saugiklius ir apsaugos priemonės duomenims apsaugoti. Ačiū. Dėkuoju galiausiai ponas Keleher. Ačiū. Aš balsavau už šią rezoliuciją skaitmenės paslaugos gali pagerinti sistemą, ypač kaimo vietovėse ir ypač kalbant apie psichinę sveikatą. Airijoje gyventojai turi daug laiko laukti, kad sulauktų galimybės sustikti su psichologais, psichiatrais ir konsultantais. Prasminga galvoti apie skaitmenės psichologinės paslaugas ir jų teikimą. E, psichinių paslaugų sprendimų nebūtinai reikia asmeninio susirinkimo susitikimo. E, viskas priklauso ir nuo plačiajuošio interneto. Tačiau Airijos vyriausybė labai lietai plėtoja savo plačiajuošio interneto sistemos išplėtojimą. Deja, tokios paslaugos nebus primtinos Airijoje taip, kaip jos bus priimtinos kitose valstybėse narise. Kągi kolegos, ačiū visiems, baigiame pasiaiškinimą dėl balsavimo. Sustabdysime posėdį iki trečios valandos. Linkiu visiems skanių pietų. Mhm.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

pani presedaici. Good afternoon, colleagues. So the sitting is resumed. Labadiena kolegos, posėdis tęsiamas. Yra pateikti e, vakar dienos posėdžio protokolai ir patvirtinti tekstai, ar turite pastabų. Jei ne, protokolai patvirtinti. Pirmas darbo tvarkės punktas yra aktuali diskusija. Diskusija aktualia tema ES ir Merkosur laisvosios priekybos susitarimo ir komisijos pasiūlymo dėl Europos žaliojo kurso suderinamumas. Noriu priminti, kad šioje diskusijoje nebus spontaniškų pasisakymų procedūros ir taip pat nebus atsakoma į klausimus pagal melinosios kortelės procedūrą. Ir dabar suteiksiu žodį ponui Žadu. Ačiū pirmininkė. Komisijos e, nariai, kolegos, e, žaliesiems turėti žalėjų kursą e, Europos darbo tvarkės centre yra puikiai žinia, tai yra didelė sėkmė mokslininkams, kurie daugybę metų teikia mums įspėjimus, tai yra didelė sėkmė piliečiams, kurie susitelkia ir reaguoja, taip pat tai yra ir E, laimėjimas žaliesiems ir taip pat laimėjimas viso pasaulio jaunimui, kuris taip pat susitelkė nagrinėdamas šią temą. Ir tai taip pat yra puikiai galimybė, galimybė Europai e, įgyvendinti bendrą projektą, turint bendrą horizontą. Taip pat e, pasistengti, kad tai tarnautų technologijoms, visuomenės inovacijoms, taip pat e, tai turi pasitarnauti ekonomikai, darbo, tvarių darbo vietų kūrimui visoje mūsų teritorijoje, tai turėtų prisidėti prie didesnės demokratijos. Tai taip pat yra galimybė Europos piliečiams vėl tapti savo gyvenimo šeimininkais, maisto judėjimo, energetikos šeimininkais. E, mūsų visuomenė yra dabar e, ir tai yra svarbu tuo metu, kai mūsų visuomenė labai e, pasidalijusi. Tas pažadas yra tvirtas ir kuo jis tvirtesnis, tuo mažiau galime sauliaisti jo nesilaikyti. Iš tikrųjų, žalesis kursas negali būti tik nedidelis žingsnis pirmin, tai negali būti tik nežymus pagerinimas, tai negali būti tas pats biudžetas, kuris yra pertvarkomas. Mums reikalinga esminė e, transformacija ir lūžis. Šiandien mums reikia viešų investicijų, kurios viršytų 1 procentą BVP kasmet. Mes galime e, išgelbėti klimatą, mes galime e, atkurti Europos ekonomiką ir kurti darbo vietas. Ir jeigu šalėsis kursas turi padėti mums išgelbėti klimatą, suteikti ekonomikai dinamikos ir e, kurti darbo vietas, tai negalima pasirašyti susitarimo su Merkosur, negalima numatyti tokio susitarimo. Mes visi apie tai jau kalbėjome. Kalbėjome apie tai, kad Brazilijoje e, Bolsonaro esant valdžioje miškų kirtimas padvigubėjo. Ir tas prezidentas, to šalies prezidentas kasdien pažeidžia žmogaus teisės, moterų e, teisės, e, vietos bendruomenių ir homoseksualų teisės. Mes, e, turėdami galvoje Europos vertybės ir klimatą, negalime pasirašyti šio susitarimo. Susitarimas su Merkosur E, reiškia, kad mes e, eksportuosime vokiškus automobilius ir importuosime jautieną ir sojas. Tai nėra Europos žalesis kursas. Tokiu būdu e, Europa prisidėtų prie gyvūnų kančių globalizavimo, klimato kaitos globalizavimo, taip pat taip mes prisidėtume ir prie ūkininkų žlugimo ir Merkosur šalise, ir Europoje. Mes Žinome, kad mūsų žemės ūkio e, modelis priklauso nuo e, baltymų importo, e, augalinių baltymų importo. Ir taigi reikia ne tik stabdyti dėrybas su Merkosur, mums reikia peržiūrėti savo bendrą žemės ūkio politiką ir turime pasakyti, kad ponė Hoganai, jūsų pateiktas pasiūlymas netitinka žaliojo kurso. Kalbama apie mažesnį ūkininkų skaičių, intensyvesnį auginimą ir pesticidų naudojimą. Tai netitinka Europos žaliojo kurso. Keiskime BŽUP, keiskime prekybos politiką. Žalėsis kursas gali būti puikia galimybė ES. Ir ponė von der Leyen šįryt sakė, kad reikia įsiklausyti į Europos piliečių nuomonės. Ir mums nereikia Merkosur, mums reikia reikia e, reaguoti konkrečiomis priemonėmis veiksma, ir veiksmais į klimato kaitą, ir demokratiją, ir įvairovę. Ačiū. Ačiū dabar steiksiu žodį tarybos atstovai. Pone ministrai, tu parainin, prašau, pone pirmininkai, gerbiami parlamento nariai. Ši e, diskusija šiandien esmės svarbos e, vyksta praeis savaitai po to, kai komisija pristatė savo žalį kursą. Niekas nebejoja, kad susidurime su didžiuliais e, aplinkosauginiais ir klimato iššūkiais. Europa privalo ieškoti atsako į juos. Jeigu mes dabar nieko nedarysime, tai ateities kartos e, mūsų paklaus, kodėl nesėmėme ryštingų veiksmų. Dabar turime bendrai imtis tų veiksmų, kad transformuotume savo visuomenės, kad padarytume mūsų ekonomika tvaresnė. Taryba dar neturėjo laiko aptarti komisijos pasiūlymą ir kol kas būtų per anksti man tarybos vardu kalbėti dėl žaliojo kurso, tačiau galiu tik pasakyti, kad taryba konstruktyviai įvertins siūlomas politinės priemonės ir sprendimus, kad būtų užtikrintas žalesis kursas. <clears throat> Ši strategija priepia beveik visus ekonomikos sektorius, tad reikės ją išsamei apsvarstyti. Todėl aš šiandien savo komentaruose daugiausiai kalbėsiu apie priekybos susitarimas su Merkosūro šalimis. Aš puikiai suprantu e, parlamento narių susirūpinimą dėl Merkosūro susitarimo ir jūs varstėte šį susitarimą neseniai kilus gaisrams nusiaubusiems Amazonijos regioną. Tie gaisrai neramina mus visus. Diskusijos taryboje dėl Merkosur susitarimo laisvos priekybos dar yra ankstyvoje stadijoje, reikės daugiau laiko, kad būtų išsameu įvertintas sudarėtas susitarimas. Jis turi būti tvarus E, taip pat ir mūsų žaliosios darbo tarkės atžvilgių ir tas reikalavimas yra visiškai suprantamas prekybos susitarimai. E, čia gali pasitarnauti siekiant europinius standartus susijusių žaliojo kursų sportuoti į trečiasias šalis ir paraginti jas vykdyti ambicingas aplinkosaugos ir kovos su klimato kova politika. politikas ir taip e, pasaulio mastu kovoti su klimato kaita. Milijonai darbo vietų priklauso nuo prekybos. E, todėl mes privalome siekti, kad prekyba leistų e,